gyventojais kažgaro bus konsultuojamosi dėl šio miesto ateities ir kad jų nuomonė e, bus, e, jų nuomonė bus atsižvelgta. Dėkoju. Gavome šešis pasiūlymus dėl rezoliucijos. Dėl šių klausimų diskusijos baigtos ir perėsime prie balsavimų. Pirmiausiai balsuosime dėl Pakistano dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos pateikė jį šešios frakcijos, jokių pakeitimų nėra, taigi galime balsuoti dėl viso pasiūlymo, kas už tai pakelti rankas prieš susilaikė. Pasiūlymas dėl rezoliucijos vienintas toliau. Baltarusija. Taip pat turime bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos. Nėra pakeitimų. Kas už šį pasiūlymą? Pakelkite rankas, kas prieš. Susilaikė. Šis pasiūlymas taip pat vienbalsiai patvirtintas, man atrodo, kad aš neklystu. Trečiasis klausimas - balsavimas dėl padėties kažkare. E, turime e, balsuoti dėl pirmojo pakeitimo, kas už, prieš, atmestas pakeitimas. Toliau bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos. Balsavimas yra vardinis. Prašom pradėti balsuoti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt šeši už, vienas prieš, penki susilaikė. Patvirtinta. Taryba mums e, pateikė poziciją dėl dokumento, kuris turi būti patvirtintas per pirmąjį svarstymą. Parlamentui dabar e, prasideda e, nuo rytojaus kovo 11-osios trijų mėnesių laikotarpis, per kurį jisai turi apsispręsti dėl šio dokumento. O e, protokolas šio posėdžio bus patvirtintas per kitą.